Să trecem la votare, colegi. Kolegos, dabar balsuosime. Pirmasis e, pranešimas, darbo tarp yra ponios Rybeiro pranešimas dėl vardinių balsavimų balsuosime dėl jo. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo?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 Balsuoti baigiame. Pritarta. Kaip jau sakiau, pritarėme šiam pranešimui. Ponios Sehnalovos pranešimas. E, balsuosime keldami rankas. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš?